Eh, per favore colleghi, se volete prendere posto, vorrei iniziare la... Mėly kolegos, galbūt galėtumėte susėsti į vietas, pradėsime posėdį. Mūsų programa pakankamai intensyvi, yra daug e, kalbėtojų numatyta, todėl reikėtų nebedelsti, nes posėdis gali užtrukti gana ilgai. Norėčiau pasveikinti visus posėdžio dalyvas, tai yra bendras posėdis, kaip jau sakėme, ponia Žoly, Deve komisijos pirmini, komiteto pirmininkė, taip pat e, žmogaus teisų pakomitet, pakomitetečio vadovė yra čia. Pone Hautala šiandien Pradedame taip pat Sakarovo premijos skirimo e, procedūrą. Tai yra labai simboliška, svarbi procedūra. Parlamentas pradėjo ją 88 metais. Sakarovo premija yra tam tikrų asmenybių ar organizacijų, kurios rizikuoja e, savo gyvybę gindamos e, žmogaus teisės, toleranciją, laisvę ir e, kurios e, priešinasi netolerancijai bei, bei priespaudai labai sunkiamis sąlygomis. Ta, ta, ta premija yra šitų asmenybių organizacijų skatinimas. Kaip jūs žinote, pagal šitą procedūrą paskutinį žodį tars e, e, grupių vadovai. Tačiau mes, e, kadangi šį klausimą svarstysime Strasbūrę 18 dieną ir dalyvausime dialogę šito klausimu, kur kalbėsime apie šitų pasirinktų kandidatų teisėtumą. Labai džiaugiuosi, kad galiu pirmininkauti šitam posėdžiui. Taip pat atsiprašau iš anksto, kad negalėsiu būti iki diskusijų pabaigos. E, ir e, noriu Jums palinkėti kuo geriausios kloties šiame posėdėje. Ir dabar e, perdodu pirmininko kėdę poniai Autolą, kuri pirmininkaus dabar. Dar kartą linkiu kuo geriausios kloties. Ačiū, pono Albertinį. Norėčiau Jums pranešti, kad e, kandidatų, e, kandidatų kandidatūras buvo galima e, teikti iki 22 dienos ir sulaukėme 9 pasiūlymų. Norėčiau priminti gerbiamiems parlamentarams, kad e, visų kandidatų biografijas e, bei jų veiklos e, santrauką gali rasti doku, dokumentų papkėje. Norėčiau vardinti visus šiuos devynis kandidatus ir vėliau suteiksiu galimybę parlamentarams pristatyti jų iškeltą kandidatą. Galės kalbėti šešias minutės na, pažvelgsime į tą visą procedūrą lankščiau, nes žinau, kad kai kurie norėtų kalbėti ilgiau, bet tikiuosi, kad jūs laikysitės to šešių minučių e, reikalavimo kalbėti, nes norime, kad visi kandidatai būtų pristatyti šio susitikimo metu. Taigi, visų pirma, alfabetinė tvarka yra Access organizacija, tai pon, po to yra ponas Haitham Alman Lech, Toliau organizacija Breaking the Silence, ponas e, Guljermo Farinas, kuris e, kovoja prieš e, Kubos režimą. Toliau Aminetų Haider, ponas Davidas Isakas, pona, ponia Birtukan Mideksa, toliau Tisas e, Gwen Van Lee ir dar Open Doors organizacija. Dabar mes išklausysime E, parlamentarus, kurie būtent pateikė šiuos kandidatus. Ir taip pat laikysimės tos pačios e, kandidatų alfabetinės tvarkos. Taigi, dar kartą noriu priminti, kad turite kalbėti šešias minutės, net jeigu keliese pristatysite vieną kandidatą. Dabar norėčiau pakviesti ponę Maritę Šaket, kuri pristatys Access organizaciją. Prašome. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Žmogaus kova dėl žmogaus teisų persikelia į internetą. Vis daugiau atsiranda priemonių kovojant su žmogaus teisų pažydėjais. Access tai yra naujas judėjimas už skaitmeninę laisvę, kad e, visiems būtų užtikrintos teisės gauti informaciją ir bendra, bendrauti. Internete galime laisvai bendrauti. Taigi, Access organizacija padeda e, įvairiems žmonėms, kad jie galėtų įveikti ugnesienes ir galėtų laisvai naudotis internetu. Taigi, šios organizacijos tikslas e, e, leisti žmonėms bendrauti internetu. Access organizacija padeda e, politinėms e, mažumoms įveikti e, ugnesinės. Ir tokiu būdu prisideda prie naujoviškos kovos už žmogaus teisės internetu. Tai yra pasaulinis judėjimas, kuri, kuris siekia šių tikslų. Jis Šis judėjimas kilo 2009 metais po Irano rinkiminės kampanijos, kai matėme, kad iš tiesų e, kilo daug problemų. Aksis organizacija siekia, kad e, e, būtų galima laisvai naudotis internetu Iran, Irane. Po rinkimų rezultatų paskelbimo aktyvistai pradėjo skelbti tikrąją situaciją e, Facebook, Twitter ir kitose nepriklausomose blogu, bloguose. Šis judėjimas veikia globalių veiksmų e, mastu, todėl kad yra labai daug žmonių, kurie negali laisvai reikšti. Access organizacija e, paskelbė labai daug video ir kitos įrašų informacijos, kuriuose yra liūdėjama apie žmogaus teisės pažeidimus. Iš viso yra surinkta tokių e, įrašų 5 milijonai. Be to, tūkstančiams žmonių, e, žmogaus teisų gynėjams ši organizacija padėjo įveikti ugnesinės ir leido toliau e, skelbti informaciją internete, nepaisant įvairių vyriausybės prevencinių veiksmų. Access organizacija veikia trimis kryptimis. Tai yra siekia užtikrinti atvirą internetą visiems ir skatina žmogau, pagarbą žmogaus teisėms. Yra sudaryta komanda, kuri e, užsiema e, priemonėmis, kurios įveiktų e, priemonės E, dėl kurių žmonės negali naudotis ir prieiti prie tam tikrų internetinių svetainių. Taip pat ši e, kompanija informuoja tokius politikus kaip mes apie įvairias sudėtingas technologijas ir kaip tai įtakoja žmog, žmogaus teisų gynėjų situaciją. Turiu priminti, kad keturi iš penkių pasaulio piliečių Na, reikėtų aišku prisiminti, kiek e, žmonių e, yra jaunesni nei 30 e, metų ir jų skaičius, kurie naudoja internetą, vis didėja. Labai daug jų mano, kad e, naudotis internetu yra teisė, tačiau 30 procentų iš tiesų gyvena e, cenzo e, režimo priespaudoje. Taigi prieiga prie internetu leidžia užtikrinti kitų teisių įgyvendinimą, pavyzdžiui, teisę dalyvauti, saviriškos teisė ir taip toliau. Irane buvo nužudyta jauna moteris, kuri buvo e, nušauta dėl tos priežasties, kad e, taikiai bandė pareikšti savo nuomonę, o visas e, šis procesas buvo nufilmuotas ir vėliau paskelbtas internetu. Taigi tai rodo, kokią galę įgyja naujos komunikacijos technologijos. Šiandieną žmonės yra kankinami, e, kad iš, būtų išgauti jų, pavyzdžiui, elektroninio pašto dėžutės e, slaptažodžiai, kad e, tam tikri režimai galėtų gauti slaptą informaciją. Yra ne, pavyzdžiui, Vienas internetinio blogo autoris buvo nukeist, nuteistas 19,5 metų vien dėl to, kad e, laisvai pateikė savo nuomonę. Norėčiau priminti jums e, keletą e, šalių, kuriuose yra taikomas cenzas informacinėms technologijoms. Pavyzdžiui, Iranas, Azerbaidžanas, Birma, Venezuela, Kuba ir sąrašą galėčiau tęsti. Hillary Clinton e, sausio mėnesį pasakė, kad pasaul, pasaulis yra atsakingas už tai, kad gintų prieigą prie e, interneto ir tai, kad naujos technologijos vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant žmogaus teisės. Manau, kad e, kom, ta, šis Access judėjimas iš tiesų nusipelno Saharovo premijos. Turiu pasakyti, kad e, dėja kolegoms negaliu pateikti video informacijos apie šią, šį judėjimą, tai visai nėra susijęs su jokiais e, cenzais, tačiau tikiuosi, kad jūs galėsite gauti tą informaciją vėliau. Kandidatai. Dėkuoju. Um, Haitan Almalek yra kitas kandidatas. Jis E, bus pristatomas pono Leonido Donskio. Prašau. Yes, uh, thank you very much indeed, and it is a great pleasure. Dėkoju, ponė pirmininkė, man didelis malonumas pristatyti poną Heiten Almalekis yra sirietis, žmogaus teisų kovotojas. Jį, uh, e, pa, paski, jį nusprendė teikti šiai premijai Heidi Hautala ir 44 kiti kolegos. Jis yra uh, advokatas, jis buvo areštuotas ir laikomas kalėnėje. 2010 rugsėjo 9 Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisų Sirijoje ir buvo remiamasi konkrečiai e, Heitan Elmalech padėtimi. Jis buvo savavališkai e, areštuotas saugumo tarnybos karininkų spalio mėnesį ir jis buvo įkalintas 2009 metais. Jis buvo kalinamas e, Damasko kalėjime. Jo areštas vyko tada, kai šalis narės pasirašė asociacijos susitarimą su Sirija, kuriame pagarba žmogaus teisėms yra esminė dalis. 2010 Liepos 4 Haitam Almalek pagal Sirijos baudžiamo kodekso 265 ir 286 straipsnius nuteistas treiti, trejiems metams kalėti. Dėl ko? Dėl to, kad tai buvo susiję su jo žodžiais, kai jis kritikavo Sirijoje susidariusią padėtį ir teisinę sistemą. Pilietinės visuomenės organizacijos aiškiai pasakė, kad Al-Malek e, teismas netitiko standartų keliamų nešališkam teismui. Jis e, kenčia nuo artrito, diabeto ir skydliaukės problemų ir negali gauti vaistų. E, Heitam Al-Malek laikomas blogomis sąlygomis. Jis yra garsus žmogaus teisų kovotojas ir žmogaus teisų gynėjas. Šiuo metu teisininkai e, kovojantis žmogaus teisės yra įspėjami ir jis ap, egzistuoja apribojimai taikomi e, nuo 63 metų dėl įvestos nepaprastosios padėties. Nuo 2009 spalio komisija ir taryba yra įgaliotos išsiaiškinti padėtį ir rasti būdą pasirašyti asociacijos sustarimą. 2010 rugsėjai Europos parlamentas pabrėžė, kad Sirijos žmogaus teisų padėtis blogėja, nuolat vykdomas represijos prieš teisininkus ir žmogaus teisų gynėjus. Ir paprašė sukurti aišku mechanizmą padėsinti pradėti Sirijos Europos partnerių diskusijas dėl konkrečių patobulinimų žmogaus teisų ir demokratijos srityje. ES tikisi sulaukti Sirijos valdžios reakcijos. 2010 metų Sakrovo premija įteikta e, ponui Almalehui galėtų būti suvokiam kaip didžiulė parama tiems, kurie Sirijoje gina žmogaus teisės ir skatina demokratinės reformas. Tai būtų labai aiškus signalas, kad ES siekia užtikrinti savo išorės veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą pagarbo žmogaus teisėms ir jų, skai, jų skatinimo požiūriu. Europos parlamente buvo surinktas seminaras siekiant pabrėžti, kokia sudėtinga yra padėtis, į kurią patekęs Haitam Almalech. Seminaras buvo surinktas ir priejom prie išvados, kad e, Haitam Almalech, žmogaus teisų gynėjas, e, advokatas yra vertas gauti 2010 metų Sakarovo premiją. Ačiū. Mr. Donskis. Have, I... Dėkoju ponui Donskui. Dar pamiršau pasakyti, kad e, Aksės e, judėjimo kandidatūrą iškėlė ALDE frakcija, o pono Haidem Almalech kandidatūrą iškėlė Haidi e, Hautula, tai yra aš ir dar 44 parlamentarai. Dabar pereikime prie kito kandidato, tai yra Breaking the Silence organizacijos ir ponia Kombendit pristatys šį kandidatą. Breaking the Silence organizacijos kandidatūrą iškėlė e, GUE e, frakcija. Prašoma, Kombendit pristatys šią kandidatūrą. Dėkuoju. Mėly kolegos, Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog mes palaikome Breaking Silence, pralaužiant tylą organizaciją. Ir tai nėra kažkoks argumentas nukreiptas prieš kitus kandidatus. Visi kandidatai ir kandidatės vertos Sakarovo premijos, nėra jokios abejonės dėl to. Mes siūlome Breaking the Silence dėl labai paprastos priežasties. Tame regione, kur yra Izraelis ir Palestina, dabar E, yra dabar sprendžiasi ateities klausimas, ar bus karas ar taika, ir sprendžiamas šitų tautų ateities klausimas, nes e, dėrybos vyksta, jos e, labai sunkios ir jeigu jos nutrūktų dėl tų statybų okupuotose zonose arba dėl okupacijos plėtymosi iš Izraelio armijos pusės, jeigu jos toliau plėstusi, ar e, iš Izraelio valstybės pusės, tai nežinom, kaip e, tuomet susiklostytų viskas tame regione. Europos parlamentui tenka labai didelė atsakomybė už tai, kas gali įvykti tame regione. Todėl organizacija Pralaužiant tylą, kuri E, susideda daugiausiai iš buvusių kariškių, kurie tarnavo okupuotose teri teritorijose, Hebrone ir e, kitur per antrąją intifadą. Ir taip pat e, per karo veiksmus gazoje. Kai kurie iš jų tarnavo ir jie visi liūdėja apie Izraelio kariuomenės neteisėtus veiksmus tenai. Tad čia nekvestionuojama nekvesionuojama Izraelio demokratija kaip po tokia, tačiau istorija rodo, jog ir demokratinės valstybės, kuomet jos okupuoja kitas valstybės, atsisako demokratijos. Pats geriausias pavyzdys yra Prancūzija okupacijos metu, e, Alžyro kampanijos metu. Val... Prancūzija buvo demokratinė valstybė, tačiau tai, ką darė Prancūzijos kariuomenė Alžyrė, nebuvo demokratiniai veiksmai, tai buvo antidemokratiniai veiksmai ir okupacinės vyriausybės veiksmai. Izraelio kariuomenė okupuotose teritorijose yra okupacinė kariuomenė. Todėl e, siūlydami šią kandidatūrą mes e, parodome, jog tai yra labai drąsus žmonės, kurie yra netgi izoliuoti dėl tokios pozicijos Izraelio visuomenėje, nes Izraelio visuomenė nenori išgirsti tos realybės, okupacinės realybės. Ir aš norėčiau, kad jūs nuvyktumėte į Hebro, Hebroną. Ir kad, ar jūs matėt kada nors tą, tą, tą vietą? Ten yra saujelė izraeliečių, kuriuos saugo tūkstantis kariškių maždaug. E, 300 maždaug gyventojų yra, kurios saugo apie 1000 kareivių toje okupuotoje zonoje ir labai netinkamų būdų ta kariuomenė elgėsi su palestiniečiais, kada, jeigu mes balsuojam už pralaužiant tylą, tai mes balsuojam už taiką ir už Izraelio demokratijos garbę. Balsuodami už, už organizaciją pralaužiant tylą, mes pasisakom už dviejų valstybių egzistavimą - už Izraelio valstybės egzistavimą ir Palestinos valstybės egzistavimą. Ir mes ginam visus pacifistus - ir palestiniečius, ir izraeliečius, kurie didvyriškai kovodami e, savo didvyriškumo dėka padaro taiką įmanomesnę. Ir mes, kaip Europos parlamentas, norim suteikti šansą taikai. If peace a chance breaking The Silence kaip tik suteikia tą šansą e, taikai ir mes turėtume jos palaikyti. Dėkuoju ponui Konbenditui, dabar žodis poniai Beržėje, kuri pristatys kitą kandidatūrą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Negryšiu prie to, ką sakė kolega Danielis Kombendit. Norėčiau šiek tiek labiau labiau iš techninio požodžio paaiškinti, kas yra Breaking, Breaking the Silence. Tai yra ta organizacija, kuri buvo įsikūrė 2004 metais. Tai yra ta asociacija, kurios tikslas buvo suteikti žodį Izraelio kariams, kurie grįžo iš kariuomenės ir kurie neturėjo galimybės išsisakyti, neturėjo galimybės kalbėti. Ta asociacija anonimiškai surinko jų liudijimus, surinko faktus, e, tuos, apie kuriuos liudijo kareiviai, kurie buvo matę kas vyksta, jie matė, kaip elgėsi Izraelio kariuomenė su civiliais ir daugybė kitų faktų buvo surinkta. Ši asociacija surenka tuos liudijimus, patalpina juos internete savo puslapyje ir ši tiesa tampa žinoma ir Europoje, ir Izraelyje, ir Junktinėse valstijose. Ši asociacija sulaukia tam tikrų Europos valstybių paramos. Izraelio vyriausybė kritikavo E, finansavimą šios asociacijos, nes buvo sakoma, kad negalima demokratinėje visuomenėje, pasak Izraelio, e, finansuoti tokio pobūdžio organizacijo. Buvo sakoma, kad neva reikia vykti Europos valstybių, tų Europos valstybių atstovams į trečiąjį pasaulį, pažiūrėti, kas ten vyksta ir kaip ten žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Tačiau Breaking the Silence dirba toliau, renka e, savo e, toliau liudijimus, pranešimo pranešimai, Golsono pranešime atsispindėjo tie liudijimai. Be jų tas Golsono pranešimas būtų atrodęs kitaip, jis būtų netoks buvęs. Ir štai šiandien šie žmonės dirbantis ten sulaukia grasinimų, grasina Izraelio vyriausybė. Izraelio vyriausybė kovoja prieš tas nevyriausybinės organizacijas, kurias finansuoja Europos valstybės. Tai štai, tiek būtų papildant Danielį konvendit. Aš manau, kad ši organizacija yra simbolis, simbolis to, kuris tikrai rodo, kas vyksta Izraelyje. Pone pirmininkė, aš dar kartą pasakysiu, kad žmogaus teisės turi būti visur visiems vienodos, kur tai bevyktų. Dėkoju. Ja. Dėkoju. Dabar pereikime prie ketvirtojo mūsų kandidato. Tai yra pono Giljermo Farinas kuris kovoja už laisvę Kuboje. Jo kandidatūrą iškėlė EPP frakcija, taip pat Europos konservatoriai ir reformistai, bei Elvardas Kožušinskas ir dar 21 parlamentaras. Jo kandidatūrą e, pristatys ponas Ignacijo e, Salafrankos ir vėliau Edvardas Koži, e, Kožišnik, ponas Lafrankas. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų labai sunku išrinkti vieną kandidatą, kuris e, galėtų gauti Saharovo premiją, kuris e, taikiai kovoja. O mes pasirinkome Guljermo Farinos kandidatūrą, kuris e, jau gavo e, premiją iš e, žurnalistų besienos organizacijos. Keletą kartų jis organizavo bado streikus prieš tai, kas vyksta Kuboje. Vėl neseniai pradėjo bado streiką. Tam, kad apgintų savo kolegas jų situaciją. Na, padedant katalikų bažnyčiai, daug jo kolegų buvo paleisti iš kalėjimų. Guljermo Farinas, e, jam teko patirti daug kankinimų, ant jo kūno išliko daug randų. Tačiau šis žmogus Iš tiesų, manau, kad yra idealus žmogus gauti Saharovo premiją. Ačiū pirmininkė, sako ponas Serjuš Volski. Iš tiesų, Guljermo Farinas taikiai kovoja už laisvę ir yra pasirengęs už ją numirti. Mes manome, kad jis yra vertas Sakarovo premijos, nenoriu kartoti jo biografijos momentų. Tačiau iš tiesų ši kandidatūra yra savaime aiški. Iš tiesų, labai daug kovotojų už laisvę e, turėjo sumokėti savo kainą, tai yra buvo įkalinti arba mirę. Tačiau tai yra žmogus, kuris pats nusprendė pradėti e, bado streiką ir rizikavo savo gyvenimu, kad būtų paleisti kiti politiniai kaliniai. Mūsų manimų tai yra kandidatas, kuris iš tiesų atitinka visus kriterijus, kurie yra keliami, kai yra įteikiama Sakarovo premija. Dėl tos priežasties mes ir norėtumėm pritarti būtent šio žmogaus kandidatūrai. Ačiū. Dabar Jaroslavui. Kasmet Ši, šią premiją skiria Europos parlamentas žmogaus teisų kovotojams. Tam, kad būtų galima pabrėžti ne tik kažkurio žmogaus gyvenimo nuopelnus, bet taip pat, kad būtų galima parodyti, kad jų dėka vyksta džiuliai pasikeitimai daugelį šalių. Na, Kuboje pasipriešinimo judėjimas dabar yra ypač aktyvus. Mes matome, kad Kubos režimas e, silpnėja. Aš manau, kad pono Farinė e, nuopelnai yra didžiuliai. Jie simbolizuoja pačią e, Sakarovo idėjos esmę. To žmogaus apdaunamas būtų stiprus signalas visam pasauliui, parodant, kad, kad Kuboje svarbu kovoti prieš žmogaus teisų pažeidimus, kovoti su nežmonišku elgesiu su politiniais kaliniais ir būtų galima paremti naują politinės senos formavimas į Kuboje. Ačiū. Rodis kolegų Sučnik. Dėkoju pirmininkė. Reikėtų priminti, kas įvyko Čekoslovakijoje. Tuo metu Sakarovas buvo vienintelis žmogus, kuris pasipriešino Čekoslovakijos okupacijai. Ir e, Sakarovas galėjo pasirinkti taikų, tokį lengvą gyvenimą, būti tiesiog e, mokslininku, tačiau jis nepasirinko šio kelio. Jis pasirinko žmogaus teisų gynėjo kelią ir iš tiesų reikėtų vertinti tokius žmonės kaip Sakarovas. Kai Orlando Zapata Tamajo mirė Kubos e, keliai, kalėjime, Guljermo Farinė užėmė pastarojo vietą. Dar vienas bado streikas iš tiesų galėtų numarinti Guljermo Farinės, tačiau jis apie savo gyvenimą negalvoja ir jo gyvenimo, gyvenimas yra labai panašus į Saharovo biografiją. Daug e, jis prisidėjo prie kitų žmonių gyvenimo. Yra sakoma, kad Kuba yra viena didelė koncentracijos stovykla. Jeigu mes padėsime Guljermo farinė, padėsime ir kitiems kubiečiams. Tiesiog pasiūskime žinę kartu su mūsų kolegomis, kad iš tiesų remiame Guljermo farinė jo kovoje. Ačiū. Of... Ačiū. Pono Farinės kandidatūros pristatymą. Ir už paminėjimą kitų kovojančių žmogaus teisės Kuboje. Kitas kandidatas, kita kandidatė yra ponia Minetų Haidar. Ja nominavo Norbert Neuser, Willy Mayer, Raulį Romeo ir Rueda ir 40 kitų kolegų. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui Romeva į Rueda ir paskui Willy Mayer. Prašau, kolega Romeva į Rueda. Dėkoju. Dėkuoju. Pradėsiu nuo to paties, e, nuo, tų, nuo panašių žodžių, kaip prieš tai kalbėjo kolegos. Kandidatūra jokia nėra teikiama prieš kitų kandidatūrų sąrašą likusių. Mes tiesiog norėtume pasiūlyti Aminatų Haidar apdovanoti Sakarovo premiją. Svarbu paminėti iškilę kandidatės asmenybę ir priežastis kodėl Aminatų Haidar kodėl Aminatų Haidar turėjo ginti žmogaus teisės. Taigi, kaip jau sakiau, svarbu kandidatės asmenybė ir taip pat priežastis. Kodėl ji daro tai, ką iki šiol darė? Aminatų Haidar yra žinoma kovotoja už žmogaus teisės. Ypač svarbu yra jos kovos forma ir jos siunčiamo signalo jėga. Ji aiškiai parodo, kad kova gali būti, e, kad kova prieš neteisybę yra labai svarbus dalykas. Ir kaip yra už tai kovama, tai irgi labai svarbu, tad Haidar atitinka visus tos kriterijus kurie keliami Sakarovo premijos laureatui. Dar vienas svarbus dalykas. Europinė atsakomybė. Šiame kontekste taip pat turėtų būti paminėta. Minatų Haidar gina kaiminę šalį - Maroką. O ES dalyvauja viduržėmio jūros politikos rytyje, tad ES patikimumui e, siunčiamas signalas turėtų įtakos, atsvaru pasiūsti aišku signalą. Mes galėtume pasakyti, kad mes pasisakome už gerus santykius su E, kaiminėmis valstybėmis, tačiau nedarome nuolaidų savo kaiminam žmogaus teisų gynimo srityje ir demokratijos plėtojimo srityje. Aš manau, kad Aminetų Haidar kandidatūra yra visapusė atitinkanti vertybės ir reikalavimus bei kriterijus taikomus Sakarovo premijos laureatams. Tai būtų labai stiprus signalas, siekiantis toliau nei ES ir Maroko santykiai. Tai signalas taip pat pasiektų visą viduržvyros baseiną. Esta propuesta que compartimos distintos diputados y diputadas de. Dėkuoju, panas Mair. Mes e, esame gana gausus mūsų frakcijoje tos nuomonės, jog ši kandidatūra yra tiesiogiai susijus su Europos e, sąjunga. Ši asmenybė gina Saravui teisės vakarų Saharos regione. Anksčiau tas kraštas e, buvo Ispanijos kolonija ir Ispanija buvo atsakinga už dekolonizavimo procesą. Tuo pačiu ir ES dabar tu, turi tam tikrą atsakomybę. Ir galbūt tai vienintelis atvejis, vienintelė kandidatūra, kuri susijusi su ES, nes ES tenka atsakomybė už vakarų Saharos regioną tautų e, likimą ir beje tos tautos dabar išgyvena ne pačius geriausius laikus. Trisdešimt e, dienų Aminėtų Haidar e, badavo, paskelbė badą straiką, e, protestuodama prieš Maroko okupaciją. Aminetu Haidar atstovauja tautai, kuri jau 30 metų yra ištremta į dykumą, gyvena dykumoje ir jinai kovoja už šios tautos teisės, apsisprendimo teisę. Nes ši teisė yra įrašyta Junktinių tautų hartyje. Ir čia taip pat yra tiesioginė sąsaja su Europos sąjungą ir aš manau, kad Sakarovo premijos suteikimas jai būtų labai simbolinis dalykas žmogaus teisų gynimo kontekste. Apsisprendimo teisė, tautų apsisprendimo teisė yra tarptautinė teisė ir Sakarovo premija nebūtų, aišku, skiriama vien tik jai. Jinai beje jau yra gavusi ne vieną premiją už savo e, veiklą, tačiau tai būtų premija visai tai tautai, kuri yra e, engiama Maroko, nes Marokas nepripažįsta pagrindinių teisių ir laisvių. Tad mes manome, kad Aminėtų Haidar būtų tinkama kandidatūra ir tai būtų labai aiškus e, signalas iš ES pusės apie tai, jog e, tai yra susiję tiesiogiai su ES. Tai būtų signalas visam pasauliu. Dėkoju. Ponui Mairiui. Dabar kita kandidatūra, ponas David Isak. Jį pasiūlys Cecilija Volstrom, Ole Schmidt, Marit Pulsen, Lena Ek ir kiti. Visų pirma, žodis ponui Schmidt, paskui Cecilijai e, Wikstrom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien Deividas Įsakas kali jau daugiau kaip 3000 dienų. Tai sudar beveik devynerius metus. 3299 dienos. Tiek trunka jo kalinimas, be teismo. Jis yra žurnalistas iš Eritrėjos. Aš manau, kad čia mums tenka ypatinga atsakomybė, nes jis yra taip pat ir, ir vienos iš mūsų valstybių pilietis. Ir jo atsidavimas išraiškos laisviai, spaudos laisviai yra ypatingas. Galėtų gyventi šis žmogus Švedijoje būdamas jos pilietis, bet jis grįžo į Eritrėją ir ėmėsi kurti pirmą nepriklausomą laikraštį toje šalyje. Jis stengiasi, kad jo šalis sulauktų kitokios ateities. Jis kovojo už svarbiausia žmogaus teisės ir už teisę laisvai reikšti mintis. Mums tai yra esminės vertybės Europos Sąjungoje. Kad ir kaip bebūtų gaila, ši svajonė, kurią posėdėjo Deividas Įsakas, netapo tikrovę Eritrėjoje. Mes iškeldami tą kandidatūrą taip pat atsižvelgėme ir į padėtį kitų žurnalistų, kurie kali. Žurnalistai, kurie irgi buvo įkalinti be jokio sąžininko teismo. Tai yra svarbus klausimas, kadangi dabar yra sakoma apie 30 tūkstančių. 30 tūkstančių žmonių Eritrėjo kali be teismo. Taigi 2010 metų Sakarovo premija šiam asmeniui parodytų, kad mes nesutinkame su tuo, kaip yra e, kalinamas ir kaip traktuojamas Deividas Įsakas ir už panašius pažeidimus kalinami kiti asmenys. Norėčiau, kolegos, užbaigti savo pasisakymą, pridurdamas, kad David įsak, ko gero, ir numirs kalėjime, nes jis gyvena žiauriomis sąlygomis. Jis kalinamas baisiomis sąlygomis. Tad, gerbiami kolegos, kviečiu balsuoti už jį, nes kitą met gali būti per vėlų. Dėkoju. Dėkoju, ponui Šmit. Dabar norėčiau suteikti žodį ponai Sicilijai. Vikstrom, prašome. Prašome. Ar pana Šmit dar norėtų ką nors pasakyti, ar jūs tiesiog jau baigėte savo kandidato pristatymą? Aš gavau informaciją, kad e, ponia Cecilija Vikstrom taip pat e, pristatys e, David Isak kandidatūrą, tačiau ji posėdėje nedalyvauja. Tad ar jau mes galime pereiti prie kito kandidato, ar jūs dar norėtumėt papildyti savo pasa, pasisakymą. Pana Šmitas, na, aš tokios informacijos nesaugavęs, tačiau daugiau nieko papildomai neturiu ką pasakyti. Tiesiog mhm. pakartosiu, kad balsuokite už David Isak kandidatūrą, nes jis miršta kalėjime. Ačiū, sako pirmininkė. O dabar pereikime prie kitos kandidatūros, tai yra ponios Birtukan Mideksos kandidatūros. Jos kandidatūrą iškėlė e, socialistų frakcija o jos kandidatūrą e, pristatys e, Severin ir Ana Gomes. Prašome, ponai Severin žodis. Ačiū pirmininkė, ponai ir ponios. Mūsų socialistų frakcija priėmė sprendimą pristatyti Birtukan Mideksos kandidatūrą kad jai būtų skirta Saharovo premija 2010 metams. Ji yra jauna Etijopijos moteris, kuri buvo įkalinta mirties bausme 2008 metais. Nuo to laiko ji negalėjo dalyvauti 2010 metų parlamentiniuose rinkimuose, nepaisant to, kad ji yra vienybės, demokratijai ir teisingumui partijos pirmininkė. Amnesty International priskiria ją E, politiniams e, e, kaliniams dėl tos priežasties, kad jie, jie buvo įkalinta vien dėl to, kad norėjo pasinaudoti saviriškos laisvę. Ji norėjo kalbėti svediškai apie tai, kad buvo priversta pasirašyti dokumentą 2007 metais Kartu su kitais politiniais kariniai, kaliniais ir opozicijos e, lyderiais, kurie buvo įkalinti po 2005 metų rinkimų. Birtukan Mideksa dar anksčiau buvo sulaikyta 2005 metų gruodžio mėnesį, mėnesį e, kai jo, jai vadovaujama partija e, pateikė apeliaciją dėl rinkimų. Po rinkimų kilo demonstracijos ir policija sulaikė daugiau nei šimtą žmonių. Birtukana Mideksa e, buvo, e, jai buvo pateikti kaltinimai ir nu, ji buvo nuteista kalėti iki mirties, iki gyvos galvos. E, seniūnai pradėjo dėrybas dėl jos paleidimo. Ir Birtu Kalmedeksa buvo paleista 2007 metais, tačiau kalėjime praleido 18 mėnesių. 2009 metų lapkričio mėnesį e, Švedijoje ji papasakojo, kaip buvo vis, visas dėrybų procesas organizuotas ir kaip ji buvo e, paleista į laisvę. Jie e, atsisakė paneigti savo žodžius ir vėliau buvo vėl įkalinta, nes buvo panaikintas e, jos malonės prašymas ir jie vėl buvo sugražinta kalėti iki gyvos galvos. Dabar į vėl kali, o jos e, sveikatos būklė vis prastėja. Europos parlamentas reikalauja, kad nedelsen būtų paleista į laisvę Birtukan Mideksa. Buvo netgi patvirtinta rezoliucija, e, komisaras Piebalks 2010 metais pareiškė, kad Birtukan Medeksos įkalino, įkalinimas gali iš tiesų e, pakengti 2000 parlamentiniams rinkimams. Gerbiami kolegos, Saharavos Saharovo premiją turėtumėm skirti tiem žmonėms, kurie, apie kuriuos turime pranešti pasauliui. Jeigu mes skirsime Saharovo premiją Birtukan Medeksa, tai Europos parlamentas iš tiesų e, suteiks viltį ir daugiau matomumo šiai moteriai bei opozicijos kovai bei daugiau bus matomi tie žmonės, kurie kovoja už demokratiją ir žmogaus teisės Etijopijoje. Dabar ponia Gomes. Norėčiau papildyti gerbiamą kolegą, kad e, tai, kas buvo pasakyta apie ponę Birtukan, aišku, nepaneigė kitų kandidatų tinkamumą. Bet e, mes manome, kad e, reikėtų užduoti klausimą, kiek jūs girdėjote apie šią moterį? Nepaisant to, kad praeitos e, kadencijos metu buvo patvirtinta e, rezoliucija reikalaujanti paleisti šią moterį iš kalėjimo. Tai yra etijopietė, kuri kovoja už demokratiją savo šalyje. Ji taip pat yra motina, o yra ir yra įkalinta ir negali susitikti netgi su savo artimaisiais. Ši moteris, moteris iš tiesų kovoja su opresiniu režimu, kuris e, naudoja mūsų naudojimus terminus, pavyzdžiui, vystimasis ir taip toliau, tačiau tai lieka tik tai žodžiais. To žmonės nemato. Ir kaip yra sako, pas, pasakė kolegė, yra tūkstančiai politinių kalinių Etijopija, Ji, nėra jokios laisvos žiniasklaidos, yra draudžiama laisva spauda. Ir... E, nes, pavyzdžiui, taip pat yra e, taikoma cenzūra internetiniams puslapiams ir internetiniams blogams. Ir atrodo, kad mes esame pagrindiniai donorai šioms e, šalims ir tokiu būdu tiesiog paremėme esantį režimą. Visi žino, kas vyksta tose šalyse ir tie dalykai yra ignoruojami. Tai yra ABPO šalis, kuri turi laikytis e, visų reikalavimų pagal kotonų susitarimą, tačiau visa tai yra ignoruojama, kad ši šalis nesilaiko nustatytų reikalavimų. Taigi, kodėl ES visą tai ignoruoja? Ignoruoja, pavyzdžiui, Etijopijos ir Eritrejos konflikto sprendimą. Tai yra šalis, kuri iš tiesų ėmėsi karinių veiksmų prieš Somaliją. Tačiau mūsų parama tiesiog tik tai sustiprina režimą tose šalyse, tad mums tenka ypatinga atsakomybė ir mes negalime leisti, kad parlamentarai ignoruotų e, visus šios dalykus. Taigi Saharos premija turėtų būti skirta Birtu Kamideksa kartu vis, e, su visais politiniais kaliniais, kur, apie kuriuos mes turime sužinoti. Dėkoju, periname prie kito kandidato. Nguyen Van Lee. Jį nominavo mūsų konservatorių ir reformistų frakcija. Richard Legutko pristatys šią kandidatūrą, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pristatysiu tuos abu kandidatus, kurie yra tarpusavį susiję. Dėl, ir tai yra, abu kan, pristatomi kandidatai yra susijęs su krikščionių persiekimu pasaulyje. Pirmasis mūsų kandidatas yra Romos bažnyčios, Romos katalikų bažnyčios kunigas, drasus žmogus Gunien Van Lee. Jis gimė 37 metais centrinėme Vietname. Jis 74 metais pradėjo e, dirbti kunigų gavę šventimus. Jis yra Vietnamo vienas iš žmogaus teisių kovotojų lyderių. Jis kovoja nesmurtiniais būdais ir tai yra svarbiausias jo tikslas. Jis visą laiką kovojo su komunistų režimu. Jis 20 metų praleido kalėjimuose arba būdamas namų arešte. Jis buvo pirmą kartą areštuotas rugsėjo mėnesį 1977 metais. Dėl to, kad platino dverkį viskupon Gujen Kim esė, kuriuose kritikuojama vyriausybės vykdoma religinių mažumų priespauda. Paskui buvo išleistas gydytis ir tik išleidus į gydytis buvo pradėta atidėjo priežiūra, jis buvo stebimas ir buvo paskelbtas kaip tas asmo, kuris, ke, kuris kelia pavojų nacionaliniam saugumui. Tai reiškia, kad jis bet kuriuo metu gali būti areštuotas. Tad aš kvie, manyčiau, kad turime pakviesti visą tarptautinę bendruomenę atkreipti žmogaus dėmesį, e, atkreipti dėmesį žmogaus teisų padėti Vietname. Taigi, cituojama, civilizuota visuomenė niekada neturėtų leisti jokiai vyriausybei, kad ir kokia būtų jos ideologija ar politiniai principai, nukrypti nuo visuotinių žmogaus teisių ir izoliuoti savo žmonių už geležinės uždangos remiantis nesikišimu į valstybės vidaus reikalus. Taip savo veiklą apibendrina tėvas Gujan Van Lee. E, įvairios radio stotis kvietė boikotuoti Vietnamo vyriausybės vykdomą vienos partijos politiką ir religinį persekiojimą Vietname. Ir Vietname leidžiamas dienraštis pasirodė padedant tėvui Nguyen Van Ly. Ten buvo kalbama apie galimybę laisvai leisti savo mintis. Buvo sukurtas tinklas kovo mėnesį 77 metais. E, Van Ly buvo areštuotas, dalyvaujant prokurorams ir kitiems kaltintojams ir ilgus metus turėjo kalėti. Jis kovojo už pagrindinės laisvės ir Vietnamis, Vietnamo komunistų veikiai nusprendė jį kalinti sunkiomis sąlygomis, jis kalėjo izoliuotas, negalėdamas pasinaudoti jokiamis pilietinėmis teisėmis. Jis atsisakė bet kokių taip vadinamų, bet kokių taip vadinamos malonės suteikimo, kurį galėtų parodyti komunistų režimas. Jis nusprendė kovoti už žmonių teisės oriai, būdamas e, laisvas, patirdamas visus jam tenkančius pažeminimus. Tai yra tas asmuo, kurio drąsa yra išskirtinė. Jis Jis kovojo už religijos laisvę, už teisingumą ir lygybę visiems žmonėms ir už institucinę demokratiją. Norėčiau pabrėžti, kad mes niekada dar neturėjome kandidatų Sakrovo premijai gauti iš Vietnamo. O ten, kaip žinia, siautėjo komunistinis režimas. Tad aš manau, kad šis asmo ypatingai nusipelno Sakarovo premijos. Kviečiu paremti šią kandidatūrą. Ačiū, dabar perėkime prie paskutinio kandidato, tai yra organizacijos Open Doors. Ir vėlgi kandidatūrą iškėlė ECR frakcija. Šią kandidatą pristatys ponas Legutko. Prašome, jums suteikiamas žodis. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegai, gerbiami kolegos. Man labai malonu pristatyti Open Doors E, organizacijos kandidatūrą Sakarovo premijai 2010 metams. Tai yra krikščioniškoji organizacija, kuri e, gina persekimus krikščionis. Yra žinoma, kad 3 e, ketvirtadaliai visų persekėjimų dėl religinių priežasčių yra krikščioniai. Yra E, krikščioniai persikėjami praktiškai visose kontinentuose daugelie šalių. Open Doors organizacija buvo įsteigta Anos Vanden Bay 1955 metais, kai Europa buvo e, susiskaldžiusi, o man ir daug šalių buvo uh, izoliuotos, ši drasi Olandė atvyko susitikti su persiekiamais krikščioniais Lenkijoje. Ji ją su ne, sujaudino išklausytos žmonių ter, uh, istorijos ir ji nusprendė imtis veiksmų Niderlanduose. Uh, e, Ana Vandenberg Ji įsteigė organizaciją, kuri dabar yra žinoma Open Doors pavadinimu. Ši organizacija visų pirma e, buvo skirta susisiekti su E, krikščionimis e, tose šalyse, kuriuose vyravo komunistinis režimas. 80-ame dešimtmetyje šios organizacijos veikla įsiplėtė ir artimuosius rytus, Afriką ir Pietričių Aziją. Dabar ši organizacija veikia daugiau nei 45 šalyse kuriuose yra persekiojami krikščionys. Ką apima Open Doors veikla? Tai yra lobistinė lobizmas vakarų šalyse ir kitose šalyse, e, skatinant religinės laisvės, teikia teisinę paramą bei e, kitokio pobūdžio paramą kaliniams ir jų šeimoms, e, suteikia prieglopsti krikščionių pabėgėliams jų šeimos nariams. Taip pat dalina e, Biblijas ir kitą krikščionišką literatūrą Iš tiesų, ši organizacija daug ką daro krikščionių atveju. Šios organizacijos vadovė susitiko su Hamas vadovais, taip pat ir su kitų režimo atstovais. Norėčiau pateikti tris konkrečius šios organizacijos veiklos pavyzdžius. E, pirmasis yra susijęs su e, Uzbeku, kuris buvo e, sulaikyta 27 metais ir buvo kaltintas neteisėta religinė veikla ir buvo nuteistas keturių metų įkalinimo bausme. Open Doors informavo pasaulį apie jo atvejį ir užtikrino, kad ši byla buvo būtų nepamiršta ir suteikė paramą e, šio įkalinto žmogaus šeimai. Visai neseniai Open Doors pradėjo iniciatyvą, kad padėtų e, nuo potvinių nukentėjusiems e, pakistaniečiams. Daugelį metų Open Doors e, užmesgė labai daug kontaktų visame pasaulyje, kurie leidžia jiems įspaudinti, įspaudinti tokį sąrašą kas metus. Tame sąraše yra įvardintos tos šalis, kuriuose yra persekiojami krikščionis, pavyzdžiui, Pietų Koreja ir kitos šalis. Taigi, gerbiami kolegos, norėčiau, kad jūs pritartumėt e, šiai kandidatūrai. Open Doors yra organizacija, kurios tikslas yra tik padėti kitiems. Tai yra organizacija, kuri e, bando įveikti įvairaus pobūdžio kliūtis laikydamasi savo pagrindinio tikslo. Tai yra ginti e, teisę į tikėjimą. Tuo pat metu gina e, susirinkimo bei saviriškos laisvę. Laisvė į tikėjimą yra pagrindinė žmogaus teisė. Aš esu įsitikinęs, kad Open Doors organizacija nusipelno Sakarovo premijos dėl visų e, pasiekimų per pastaruosius 55 metus. Ačiū uždėmesi. Mr. Legutko. So now, colleague... Ačiū ponui Legutko. Gerbiami kolegos, mes išklausėme devinių kandidatų pristatymą kandidatų gauti Sakarovo premiją 2010 metams. Iš tiesų, visi šie kandidatai verti gauti Sakarovo premiją. Prieš suteikiant žodį e, mano kolegiai Žiuly, norėčiau pasakyti štai ką. Šių metų Sakarovo e, premijos laimėtojas, tai yra memorialo organizacijos atstovas, buvo pakviestas e, sudalyvauti šių metų Sakarovo premijos e, laimėtojo paskelbime. Tačiau turiu pasakyti, kad e, gavome informaciją, kad jis greičiausiai negali atvykti į Strasbūrą spalio mėnesį dėl tos priežasties, kad jam yra pateikti baudžiamieji kaltinimai e, Rusijoje. Jis yra kaltinamas šmeištu Čečienijos gubernatoriaus ir e, yra e, Maskvoje 63-ame apygardos teisme yra nagrinėjama jo byla. Taigi tokią informaciją turėčiau pasakyti. O dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegiai, kuri pirmininkauja DEVE e, komitetui. Prašome. Uf. Ačiū. Mes surenksime spontaniškų pasisakymų seriją. 15 minučių skirsime, kad galėtumėt pasakyti savo nuomonę dėl kandidatų. Ar yra kolegų norinčių kalbėti? Kolegė Marija Munys. Dvi minutės jums pasisakymų, prašau. Pone Munys. Dėkoju ponė pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta, visi kandidatai yra verti gauti Sakarovo premiją. Tačiau vieniems jinai yra reikalingesnė negu kitiems. Todėl manau, kad Sakarovo premijos tikslas yra suteikti balsą tiems, kurie neturi galimybės išreikšti savo pozicijos, kad jie taptų labiau matomi, labiau girdimi. Pirmiausia, galvoju apie, nebūtinai apie tuos, kurie gal uh, paskelbė yra bado streiko apie tuos, kurie yra kalėjimuose. Ir čia turime labai aiškių pavyzdžių. Aš mastau apie tuos, kurie gina kokį nors reikalą ir kurie dar iki šiol nespėjo supurtyti mūsų visų sąmonės. Tad aš manau, kad pirmiausia, juos turėtume rekomenduoti. Tad aš manyčiau, kad reikia ginti tuos, kurie yra niekas, traktuojami kaip tuščia vieta, jų kalba laikoma dialektų, jų religija laikoma prietarais ir panašiai. E, aš manau, kad mes turėtume sulaužyti tą, su, su, suskaldyti tą tylos sieną. Turėtume įteikti tą premiją tam, kam labiausiai reikia, neturėtume leistis į smulkius ginčelius. Nesvarbu, kad visi kandidatai yra verti tos premijos. Turėtume išrinkti tą, kam jos labiausiai reikalingi. Pirmininkė, ačiū. Ačiū už tą ugnį e, jūsų žodžiuose pristatant kandidatą. Tai yra tikrai labai svarbus mūsų darbo momentas. Mes galime matyti prieš save sąrašą asmenų, kurių kiekvienas, kaip jau sakiau, nusipelno Sakarovo premijos, kurių kiekvienas dirba laikydamas į Sakarovo dvasios. Tačiau dėja, kad ir kaip tai būtų skausminga, tenka rinktis. Tęsime savo posėdį toliau. Tad dabar turime patruputėlį mažinti kandidatų sąrašą. Sąrašas turi siekti tris kandidatūras, vyks posėdis bendras, į kurį rinksis vystimosi komitetas ir užsienio reikalų komitetas. Tai vyks Strasbūre, spalio 18, tai vyks Strasbūre spalio 18 dieną. Ir 21 um, dieną pirmininkų suėgas Strasbūre parinks e, kandidatą, bus atrinktas vienas Sakro premijos laureatas. Už uždarų durų bus priimtas sprendimas. Sakro premija gali būti skirta ir asmeniui, ir asociacijai, ir uh, uh, kokiam nors juridiniam asmeniui, organizacijai. Tad vėliau kviesime laureatą į užsienio reikalų, žmogaus teisų ir vystimosi komiteto posėdį. Gruodžio 13 dieną tas posėdis vyks Strasbūre. O įteikimo ceremonija vyks gruodžio 15 dieną vidurdienį Strasbūre. Pagal įprastinę procedūrą. Europos parlamento sekretoriatas e, šį įvykį reklamuos, ko plačiau yra numatytas Strasbūre įvairių kitų renginių, ne tik Europos parlamente su šiuo įvykiu susijusiu, bet taip pat ir Strasbūre mieste, kai vyks kalėdinė mūdė ir Europos taryboje. Kolegė Veržėt, atrodo, nori kalbėti dvi minutės, prašau. Pardon. Excusez-moi, Madame la Présidente. Euh... Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš nenorėjau kalbėti apie pačias kandidatūras, aš jau kalbėjau apie savo kandidatūrą. Aš norėčiau reaguoti į tai, ką sakė ponė Autala apie memorialo premiją. Jeigu mes ne, nesugebėsime reaguoti tais atvejais, kuomet premiją gavęs žmogaus teisų gynėjas negali atvykti į parlamentą, todėl kad jisai yra represijų objektas savo šalyje, tai, tai jau yra peržengtos visos ribos ir tuomet iš tikrųjų neverta net skirti Sakarovo premijas, jeigu mes e, negalim apginti tų e, laureatų savo pasirinktų. Bent jau mes turime iškilmingai protestuoti kaip Europos parlamentas prieš tokius atvejus. Mes turime e, veikti per kompetentingas institucijas, kad memorialo vadovai galėtų atvykti Sakarovo premijos įteikimo e, progą. Ponas Daniel Konbedit. Taip, tas pasakytina apie memorialą ir visuomet tai būdavo Kubos laureato atveju. Parlamentas niekuomet nesugebėdavo e, užtikrinti, man atrodo, kad tai buvo moteris baltais rūbais, užtikrinti, kad jūs galėtų atvykti e, įteikimo progą. Ir man, aišku, tai yra tokio pabudžio šalių didelė problema. Aš nekalbu apie Hudžiją, kur yra kalėjime. Bet aš norėjau kalbėti apie Hudžią ir apie kitus taip pat. Ir kitus e, laureatus Sakarovo premijos Aung San Čiuši taip pat ne, ne, ne, negalėjo atvykti, bet buvo atveju, kai mes galėjom išlaisvinti kai kuriuos iš jų, e, š, rytų Timoro, e, E, premjerė, pavyzdžiui, mums pavyko išlaisvinti dabartinę. Lazana taip pat. Tad yra buvę sėkmingų atvejų. Aišku, mes turim reaguoti be jokios abejonės ir, ir turim nepa, nepamiršti tų, kurie, kurie dabar kali parlamento ribų yra jų nuotraukos, kurios primena, kad visą tai, visą tai yra. Dabar ponas keliam. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti Kubos e, kandidatui, kurį iškėlė APP e frakcija. Tačiau aš susiduriu su dilema. Na, pirmasis kandidatas e, ten, kuris gina e, žmogaus teisės, tačiau netitinka visų reikalavimo. Visi likę kandidatai iš tiesų verti Sakarovo premijos ir dabar kyla klausimas, kuris yra geriausias. Sakarovo premijos poveikis yra ribotas. Nes jeigu mes pažiūrėsime, ką transliuoja e, tarptautiniai televizijos kanalai, tai, na, įskyrus Euronews, tai dažniausiai niekas neskelbia apie tai, kas gavo Sakarovo premiją. Taigi viena iš žinių, kurią mes turime pasiūsti Europos išorės veiksmų tarnybai, yra ta, kad mūsų diplomatiniai atstovai E, tose šalyse, kuriuose gyvena Saharovo premijos laureatai ir kad e, nominuoti šiai Saharovo premijai. Jie būtent tos e, politinės atstovybės turėtų informuoti apie Saharovo premiją. Ir geriausia būtų, galbūt reikėtų uh, išleisti knygą, kurioje būtų pateiktos nuotraukos, biografijos skirtingų kandidatų. Na ir tinkamai būtų pristatyta jų veikla, kaip buvo padaryta šiandieną. Aišku, reikia išrinkti vieną Sakarovo premijos laureatą ir už jį balsuoti. Tačiau Iš tiesų, bendromis jėgomis turime spręsti mano įvardintas problemas. Ačiū. Alors, évidemment, c'est tout à fait. Na, iš tiesų labai liūdna konstatuoti, kad praeitų metų Sakrovo premijos e, laureatas negali atvykti šių metų Sakrovo premijos įteikimo ceremoniją. Manau, kad su žmogaus teisėjų komitete mes e, ieškosime būdų, kaip galėtume pareikšti savo protestą. Nagrinėsime šį klausimą. Šios dienos posėdį baigsime. Tuo baigėsi mūsų bendras posėdis, o afeto posėdis tęsiasi. Susitiksime aš spalio 18 dieną toliau diskutuoti dėl Sakarovo premijos laureatų, kur sudarysime trijų kandidatų sąrašą. Vėl vyks mūsų bendras posėdės rinksis e, Vystimusi komitetas ir AFET. Visiems ačiū.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 Colleghi, per favore, se volete prendere. Gerbimi kolegos, prašome užimti savo vietas. E, pradėsime mūsų balsavimą, tačiau prieš tai leisime visiems, kurie nori balsuoti, ateiti į salę ir užimti savo vietą. Man atrodo, kad e, iš tiesų pats laikas užimti vietas ir įdėti balsavimo korteles į balsavimo įrangą ir pasirinkti balsavimui. Dėl praktinių priežasčių norėčiau pasiūlyti balsuoti dėl nuomonių, o vėliau e, pereisime prie sudėtinėsnių e, klausimų, pavyzdžiui, SBO stiprinimo ir S vaidmens. Taigi norėčiau pasiūlyti visų pirma balsuoti dėl nuomonės projektų. Visų pirma, tai yra pono Lizek parengtas nuomonės projektas, kas už. Jis yra susijęs su ES ir Gruzijos sustarimu dėl vizų režimo suprasmo. Kas už šį pranešimą, kas prieš? Ne, balsuojame, atsiprašau, tik tai elektroniniu e, būdu. Taigi balsavimą pradedame dėl Lizek E, pranešimo dėl vizų režimo supaprastinimo. Matome 33 balsuojančius. Balsavimas baigtas. 26 e, balsavo, 24 už, 2 prieš. Pranešimas, pranešimui pritarta. Toliau dar vienas Lizek pranešimas. Vėl balsuosime elektroniniu būdu dėl ES ir Gruzijos sutarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų redmisijos. Balsavimas pradedamas. 32 kortelės yra įdėtos į balsavimo įrangą, 27 balsuoja, 29 balsavo, balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Taigi 30 balsavo, 24 už, 5 e, prieš ir vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau kitas klausimas e, - reglamento dalinis pakeitimas. E, nuomonės projektą rengė Andrei Kovačev. Balsavimas pradedamas. 33 balsavimo kortelės yra įdėtos į balsavimo įrangą. 29, 31, 32 balsų nubalsavo, baigiame balsavimo procesą. 29 teigiamai nubalsavo, 2, 3 e, neigiamai, sveikiname pranešėją. Toliau kitas klausimas, tai yra žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos e, apsaugos standartai ir turime balsavimo sąrašą. Tai yra pono Martin pranešimas ir balsuosime dabar dėl pirmojo kompromiso, pirmos pastraipos, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, trečioji pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Perkime prie trečiojo pakvietimo. E, pirma B pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau turime penktąjį pakeitimą. Tai yra žodžių pateiktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, sakyčiau, pritarta. Ne, ne, nesutinkate puiku, tada pasitikslinsime elektroniniu būdu dėl penktojo pakeitimo balsavimas pradedamas. Sì, è nella lista di voto. Sì, sì, sì, è nella lista di voto. 38 schede. Avec ah, l'amendement orale. Certo, con l'emendamento orale. Bas, e, pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Mes tikslinamės dėl penktojo pakeitimo, kuris pakeistas žodiniu pakeitimu. Balsavimas baigtas. 40 balsavo, 33 už, 7 prieš. Niekas nesusilaikė. Tada pereikime prie aštuntojo pakeitimo, kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. De, dešimtas pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už kas prieš, susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas. Ne, turime balsuoti ir dėl dvylikto pakeitimo, taigi dvyliktas pakeitimas balsuojame. Kas prieš, susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromis, kompromisinis e, pakeitimas numeris 3, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pereikime prie 15 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, pakeistas žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, Patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, abejoju dėl rezultato. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. 44 balsuoja, balsavimas baigtas. Na, aišku, kad esate neigiamai nusiteikę šio pakeitimo atžvilgiu. Pereikime prie 20 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 22 pakeitimas pakeistas žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Perkime prie 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 29. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis e, kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38, kas už, Kas prieš? Susilaikė priimta. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl nuomonės projekto 50 balsuoja, 49, 40, 50 balsuojančių, balsavimas baigtas, 49 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Bene, allora possiamo adesso procedere alla... Ecco, dabar galime tuomet pereiti prie SBO e, stiprinimo ir ES vaidmens. Man atrodo, jog pranešėjas ponas Raučiak nori pasisakyti prieš balsuojant. Prašome žodis jums. Sie prezidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. Labai trumpai, gerbiami kolegos. Rezoliucijos tikslas buvo paskatinti diskusijas mūsų parlamente dėl ESBO vaidmens ir dėl ES vaidmens, artėjant aukščiausio lygio sustikimui. Mes dabar gyvename po Lisabono sutarties įsigaliojimo, parlamentas turi daugiau galių, tad mano tikslas taip pat buvo pasiekti, kad tame susitikime aukščiausio lygio vienu balsu kalbėtų visa ES ir kad to susitikimų rezultatai būtų konkretūs. Mes rugsėjo mėnesį pradėjom diskutuoti šios rezoliucijos. Aš e, kviečiau jūs suteikti, kviečiau jūs suteikti idėjas, jūs tą ir darėte. Sulaukėme 140 pakeitimų ir bendradarbiavimas buvo tikrai konstruktyvus, jis praturtino rezoliuciją. Kartu su šešėliniais pranešėjais dirbom kartu, pabandėme sudaryti kompromisus ir juos įtraukti į pakeitimus. Sulaukime aštuonių kompromisinių siūlymų iš to. Manau, kad visi jie yra priimti, negalėsime balsavimo metu jiems pritarti. Dar kartą ačiū už jūsų indėlį į šį darbą. Norėčiau padėkoti, pavyzdžiui, ponui Šolts ir kai kuriems kitiems kolegoms, nes e, kai kurie iš kolegų atsijėmė savo pakeitimus ir aš tikiuosi, kad vykstant balsavimui mes galėsime pateikti nuoseklų mūsų visų sprendimą. Ir manyčiau, kad visas parlamentas po poros savaičių galės pritarti mūsų atliktam darbui, nes aš manyčiau, kad svarbu, kad būtume vieningi ir savo um, nuomonę, Europos institucijų nuomonę reikštume vieningai, aukščiausiai lygius, ačiū. Raučiak, skūs. Dėkuoju, panai Raučiakui. Atsiprašau, kad neteisingai ištariau jūsų e, pavardę. Mane kolega pataisė. Tikiuosi, kad teisingai tarsiu. O dabar periname prie balsavimo. Pirmoji dalis, 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Sakyčiau, kad priimta. Jeigu nesutinkat su manim, tai galime pastikrinti elektroniškai. 18 pakeitimas, pradedame. 52 kortelės, 44, 5, dar ne visas, 48, baigiame balsuoti. 21 už, 26 prieš, iš tikrųjų, ne, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 20. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 21. Už, prieš, susilaiko priimta. 22. Už, prieš, susilaiko priimta. 24. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar pirmasis kompromisinis e, pakeitimas, trys dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, čia yra pakeitimas, kurį siūlo ponas Džeip, kuris dabar turi teisę pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti antroje dalyje tarp žodžio refusal ir member states tokį pakeitimą. Aš paskaitysiu jį angliškai. The adopted CFE treaty. Bene, allora. Gerai. Ar niekas neprieštarauja tokiam pakeitimui? Būti kofer, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, pirmininkė, dėje nelabai supratau pateikto pasiūlymo. Pirmininkas, balsuojame už šeštą pakeitimą, kaip e, siūlė e, gerbiamas Žybas. Tai yra yra siūloma įtraukti į tekstą e, žodžius iki dabar tame tekste, kurį, e, kuris yra išplatintas. Taigi mes balsuojame dėl antrosios pirmojo kompromiso dalies e, kartu su žodiniu pakeitimu, kaip išgirdome dabar, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dunque, questo compromesso fa cadere tutti gli articoli. Toliau atkrenta visi kiti reikalų esantis leidimai. Dabar ketvirtas kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar 36 pakeitimas. Atsiprašau, 34, sako pirmininkas. Jisai yra trijų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Antra dalis atkrenta, todėl kad priimėme pirmą kompromisinį pasiūlymą. O trečia dalis. Kas, tre, kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 36 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. Septintas atsiimtas, 38 kas už, prieš, susilaiko priimta. 39 kas už, prieš, susilaiko priimta. 40 už, prieš, susilaiko priimta. 42. Atsiprašau, sako pirmininkas, turim balsuoti dėl 41. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 42. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dėl 42 pasitikrinsime elektroniniu būdu. Penkiasdešimt trys kortelės, balsavo penkiasdešimt trys kolegos, dvidešimt penki už, dvidešimt aštuoni prieš, jūs buvote teisūs. Atmesta. 44. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 46 už, prieš, susilaiko neaišku. Vis dėlto siūlyčiau pasitikrinti elektroniškai. Pradedame. Dėl 46 pakeitimo. 53 kortelės vietas, 52 kolegos balsavo, 23 už, 20, 29 už, 23 prieš priimta. 47 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 48 pakeitimas kartu su e, pranešėjo žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 49. Už, prieš, susilaiko, priimta. 50 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 51 kas už, prieš prieš susilaiko priimta. 52 kas už, prieš susilaiko priimta. 53 kas už, prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš susilaiko priimta. 56 už, prieš susilaiko. Nesu tikras dėl rezultato. Dėl 56 balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. 53 kortelės, 52 balsavo. Balsuoti baigiame. 32 prieš, 21 už atmestą. Iš tikrųjų. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Tada atkrenta kiti platasis atvejai. 59. Kas už? Prieš susilaiko. Atrodo, kad atmesta. Galbūt pastikrinkime dėl 59 elektroninių būdų. 53 kortelės, 52 balsavo. Vis dėlto 53 balsavo. Atmesta. Šešdešimt trečias pakeitimas. Kirilovo e, pakeitimas, jisai e, gali pakomentuoti. Dėkuoju, panė pirmininkė. Paragrafas. 13 e, e, paragrafo gale, ten kur kalbama apie konfliktus, reikėtų rašyti, įskaitant ir e, pabėgėlius. Žinom, kokios yra problemos susijusios su kovotojais dėl žmogaus teisų ir kokios problemos kyla dėl pabėgėlių iš vakarų Balkanų šalių ir kitų pasaulio vietų. Tad norėčiau uh, dar kartą pakartoti, including that ADPs and refugees. Pranešėjas e, parodė kūno kalbą, kad jisai pritarė. Jis... Puiku. Tuomet galime balsuoti dėl 63 pakeitimo, tokio kaip buvo pristatytas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 65. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 71 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, 71, kas už. Ar norėtumėt pasitikrinti dėl pirmosios dalies? Puiku. Pradedame elektroninį balsavimą dėl pirmosios dalies 71 pakeitimas. Pradedame. Socialistų frakcijos prašymu. Baigiame. 53 balsavo, 27 prieš 26 už. Atmesta tikrai esat telepatai. Antroji dalis to paties pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji dalis, 71, kas už, prieš, susilaiko, turime patikrinti. Trečioji dalis, 71 pakeitimas, elektroninis balsavimas, pradedame. 53 kortelės, 52 balsavo, baigiame. 23 prieš, 26 už printą. 73 už. Prieš. Susilaiko priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Ja, e, e, kolegos Žib pasiūlymas, jisai e, turi teisę pakomentuoti. Prašom. Moja propozicija jest, e, aby. Dėkoju. Mano siūlymas būtų toks. Pakeisti angliškus žodžius appropriate, e, pakeisti žodžiu and important. Tekstas būtų toks. Ir kitas pasik... pakeitimas būtų toks. Antroje dalyje siūlyčiau, kad septintoji citata baigtųsi žodžiais 2009. Relatore d'accordo su, su tut... Ar pranešėjas pritarė dėl abiejų šių pakeitimų? Taip pranešėjas pritarė abiems pakeitimams, kad uh, paskutinė pastraipa baigtųsi žodžiais 2009. Taigi balsuokime dėl septinto kompromiso, kai buvo patikslinta gerbimo šyba. Taigi balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas kompromisinis pasiūlymas patvirtintas, todėl pereikime prie 81 pakeitimo ir vėl e, žodžiu pakeitimą yra pateikęs e, Gerbiamas e, Žyba, vėl prašom suteiksime jam žodį, kad pristatytų savo pasiūlymą. Pane pirmininkė, siūlyčiau po žodžių Rusijos federacija ir Ukraina pridėti dar United States and NATO. Relatore. Pranešėjau, ką Jūs manote, prašome. Ne, šį kartą aš prieštarauju, nes e, mes prieštaraujame visam pakeitimui, todėl nėra prasmės balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Puiku, sako pirmininkas. Tada siūlau balsuoti dalimis dėl 81 pakeitimo. Pirmasis balsavimas bus dėl teksto E, kaip siūlė ponas Žib. Jeigu jis bus patvirtintas, tada viskas bus aišku. Prašome, dar žodis teiksiu ponui Galer. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad žodinis, e, kuriaus gryb pateiktas pakeitimas galėtų būti naudingas tik tada, jeigu tas pakeitimas galėtų būti priimtas, jeigu būtų tokia perspektyva, bet aš manau, kad socialistai ir EPP prieštarauja visam tam pakeitimui, tad nėra jokio reikalo teikti žodinį pakeitimą. Va bene, allora... Puiku, sako pirmininkas, tad jeigu yra toks pageidavimas, tada balsuokime dėl 81 pakeitimo, toks, koks jis buvo pristatytas. Taigi, man labai gaila, e, gerbamas žybai, bet mes balsuokime už tekstą toks, kaip buvo anksčiau. Dėl 81. Balsuojame, kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pereikime prie 83 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 84 dvi dalis, kas už pirmąją dalį. Kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 86. Vėl dvi dalys, kas už pirmą dalį. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 88 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kompromisinis pakeitimas, kas prieš, susilaikė patvirtinta 91, kas už, kas prieš, susilaikė, nežinau. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas dėl 91 pakeitimo. 51 vienas kolega balsavo, balsavimas baigtas. 26 prieš, 25 už, atmesta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš. Na, vėl man neaišku, pasitikslinkime dėl 93 pakeitimo elektroniniu būdu. Basavimas pradedamas. 55 balsuoja, 55 jau balsavo, balsavimas baigtas 32 už, 29, 23 prieš. Patvirtinta 25 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta 96 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta 97 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Vėl nežinau. Na, žvelgiant į salę, aš sakyčiau, kad e, patvirtintas pakeitimas, bet e, ne visi gerai keletą rankas. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pakeitimas numeris 101, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 102 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 104 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Septintas, kas už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Na, jeigu norite pasitikslinti, galime elektroniniu būdu, bet man atrodo, kad septintas pakeitimas buvo atmestas. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, ne, turiu pasakyti, kad mes turime balsuoti dėl dešimto pakeitimo, dėl tos priežasties, kad devintas buvo atmestas. Taigi balsuojame dėl dešimto pakeitimo. Kas prieš, susilaikė patvirtinta. Na, dar suklydome ir dėl aštunto pakeitimo, sako pirmininkas. Septintas pakeitimas nebuvo patvirtintas, todėl mes balsuosime dabar dėl aštunto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pereikime prie vienuolikto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Trylika. Tryliktas pakeitimas, kas už. Dėl dvylikto pasitikslinkime. Puiku, socialistų frakcija prašo, kad mes pasitikslintume elektroniniu būdu dėl dvylikto pakeitimo. Balsavimas pradedamas. 56 balsavo, balsavimas baigtas, 29 prieš, 27 už. Taigi atmesta. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Vėl neaišku, Balsuokime elektroniniu būdu dėl ketvirto pakeitimo. 54 jau balsavo. 55 nubalsavo, balsavimas baigtas. 28 prieš, 27 už. Atmesta. Dabar balsuosime už visą rezoliucijos projektą elektroniniu būdu kartu su pakeitimais. 56 jau balsavo, 55 balsavo, 20, 56 balsavo, balsavimas baigtas, puiku. 49 už, vienas prieš, šeši susilaikė. Sveikiname pranešėją. Puiku, sako pirmininkas. E, dėkojame komiteto nariams už atliktą darbą. Mūsų darbas šiandieną yra baigtas ir toliau darbą tęs mūsų komiteto biuras. Prieš tai padarysime penkių minučių pertrauką.